darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, prašau sėstis į vietas. <laughs> without, without Labai ačiū, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti Jūs, Čekijos Respublikos prezidentę Zeman. Sveikinu atvykus jūs pas mus, mums tikrai didžiulė garbė jūs e, priimti čia. Jūs pradėjote eiti savo pareigas, siekdamas štai kokią tikslą. Jūs e, norėjote sustiprinti europietišką dvasę e, Čekijos Respublikoje ir Čekijos Respublika vėl įvesti į um, Europos politikos akiratį. Mums tikrai didelė garbė, kad pas mus atvykote gerbiamas prezidentė, suteikiu Jums žodį. mr president Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, ponios ir ponai, kiekvienas politikas, kuris e, pasisako Europos parlamente, atvirai ar tarp eilučių išsako savo europietiškąją svajonę. Norėčiau pasiekti šią gerą tradiciją. Tačiau Pirma, norėčiau papasakoti Jums apie, kas, ko aš nesieju su Europos svajonė. Mane įkvėpė gerai žinomas Lenkų filosofas Lešek Kulakovski, kuris e, skaitė paskaitą pavadinimu Kas yra socializmas? Berots 1957-aisiais. E, ir jis pradėjo savo paskaitą štai kaip. Draugai, manęs paprašė papasakoti, kas yra socializmas. Tačiau pirmą aš jums papasakosiu, pakalbėsiu apie tai, kas nėra socializmas. Socializmas, draugai, nėra politinių priešų žudimas socializmas yra koncentracijos stovik, stovyklos. Socializmas nėra politiniai kaliniai. Socializmas nėra cenzūra. Ir tokiu stiliumi jis kalbėjo ilgiau nei pusvalandį. Mano kalba bus trumpesnė. Per penkias minutės aš jums papasakosiu apie dalykus, kuriuo aš nesieju su Europos svajone. Ir noriu pasakyti, kad savo paskaitos pabaigoje Lešė Kulakovski pasakė, o dabar, draugai, aš jums pasakysiu, kas yra socializmas. Socializmas, draugai, yra geras dalykas. Ir tai buvo viskas. Ir per penkias minutės aš jums papasakosiu, apie ką aš nesvajoju. Mano europietiškoje svajonėje nėra beprotiško Europos parlamento judėjimo iš Briu Briuselio į Strasbūrą ir atgal. Mano europietiška svajonė neapima nesąmonių direktyvos, nesąmonių direktyvų, tokių kaip direktyva e, dėl tinkamų taupių elektros lempučių. Aš turiu vieną tokią lemputę savo e, namuose ir man jį panaši į ap, morgo arba kapinio apšvietimą. Mano svajonėje nėra e, Briuselio taip vadinamos architektūros, kuri kartais primena e, išdidintą, nepaprastai išdidintą medinę dėžę. Ir mano europietiškoje svajonėje ypač nėra Europos komisijos valgyklos ir jos patiekalų. Taigi tai nėra mano europietiška svajonė. Aš jums papasakosiu dabar apie tai, e, kas yra mano europietiškoji svajonė. Ir pradėsiu savo pasisakymą nuo kito filosofo. Čekų filosofo e, citatos Vaclavo Bielogradskio. Jis sakė, štai ką, Europos pilietybė yra kultūrinis pasirinkimas. Ir aš jam pritariu, nes mes visi esame kažkur gimę ir to mes nepasirinkome, tai nėra mūsų nuopelnas. Tačiau kultūrinis pasirinkimas, e, pasirinkimas būti Europos piliečiu, apspręstas yra mūsų laisvos valios. Jis galioja ir pasitarnauja daugiausia sudėtingose situacijose, tokiose kaip ši. Pabandykime apibriežti, ką tai reiškia. Visų pirma, kultūra tai daugiau nei šal, šalti ekonominiai paskaičiavimai įvertinant patirtą žalą ir e, gautą naudą. Kultūra yra bendrų taisyklių, bendrų elgesio taisyklių rinkinys. Ir integracijos procese viskas prasideda nuo vienodų taisyklių arba e, lygių visiems taisyklių, tačiau nuo skirtingų linkmenų kuo skiriasi, kuo tai, kokie yra čia skirtumai. Bendros taisyklės galioja, pavyzdžiui, minimaliam atlyginimui ir vidutiniam atlyginimui. Tačiau pats atlyginimas priklauso nuo darbo jėgos našumo, tai yra lygis, ligmuo, netaisyklė ir to reglamentuoti jau negalime bendrai, per bendrus principus. Ir mums reikia visų pirma tų bendrų taisyklių daugelįje ES sričių. Pradėkime nuo užsienio politikos. Vis dar aktualus yra Henrio Kissingerio ironiškasis klausimas. Koks yra Europos e, telefono numeris? Ir ES neturi, vis dar neturi bendros užsienio politikos kalbant apie negriežtąją, minkštąją politiką, turiu kritiškai e, pasakyti, kad kartais man e, primena e, raminimų kartojimą nuo ketvirtojo dešimtmečio. Tačiau reikia ir gynybos politikos. ES turime 28 armijas, kurios nėra tarpusavyje saveikios, nėra tarpusavės suderintos. Europos karinės pajėgos ilgalaikė svajonė būtų pigesnis ir veiksmingesnis sprendimas. Mums reikia bendros fiskalinės politikos, mokesčių suvienodinimo. Ir mielai e, jums pranešiu, kad Čekijos Respublika prit patvirtino fiskalinį paktą ir aš esu tvirtas Europos rėmėjas. Noriu, kad tai įsigaliotų kiek įmanoma greičiau, nes tie, kurie kritikuoja eurą, e, baiminasi to kažko, ko nepažįsta. Ir manau, kad euras buvo stabilizuojančių veiksnių ekonomikos vystimėsi. Bet labiau, bet, bet dar labiau mums reikia bendrų taisyklių socialinėje politikoje pradedant nuo Europos socialinės hartijos. Mums reikia bendrų, bendrų vienodų taisyklių aplinkosaugos e, politikoje. Ir mums galiausiai reikia daug drąsos stambiems projektams, pavyzdžiui, transeuropiniams transeuropinių tinklų projektams, kurie apimtų geležinkelius, greitkelius, vandenskelius. Net jei tie ilgalaikiai projektai peržengia politinio mąstymo horizontus, kurie paprastai apsiriboja ketveriais metais. Mėly kolegos, užbaigdamas norėčiau e, išreikšti protestą. Ponas Konbendis Pone, ponas Konbendit, ar jis čia yra? Ne, jo nėra. Dėja, jo nėra. Jis e, padarė pareiškimą, ragindamas jaunus europiečius vienytis. Aš noriu protestuoti, nes aš esu senas europietis. Ir aš šį kreipimąsi uh, E, suvokiu kaip diskriminuojanti tam tikro amžiaus žmonių grupės ir, ir prieštaraujanti pamatiniams ES principams. O ką reiškia raginimas vienytis? Jei tai raginimas integruotis, integruoti bendras taisyklės, aš visiškai jam pritariu. Jei tai reiškia suvienodėti, aš griežtai prie, tam priešinuosi, nes uniforma yra pilka ir nuobodi, o aš esu prieš bendrą europietišką sūrį, bendrą europietišką alų. Aš norėčiau jums pasiūlyti čekiško alaus, kuris tikrai yra geriausias pasaulyje. Tačiau mums reikia integracijos, Europos federacijos ne Europos suvienytos valstijos. Ir, mėly kolegos, norėčiau dar kartą pacituoti Lešeką Kulakovskį. Giliai širdyje aš tikiu, kad Europos Sąjunga yra geras dalykas. Ačiū Jums uždėmesi. It's the way I spoke uh, English in order to reduce your expenses for interpreters uh, and for translation. Yes. Ich weiß, nicht, <clears throat> ich weiß nicht, ob man das über das Mikrofon verstehen konnte. Na, aš nežinau, ar be e, mikrofono visi išgirdo. Štai ponas prezidentas pasakė, kad skalbė angliškai dėl to, kad sutaupytų e, išlaidas ver, e, vertimui. E, gerbiamas prezidente, galiu pasakyti, kad tikrai retai tenka išgirsti e, svečią pasisakant e, savo kalboje, naudojant tiek daug prieštaringų minčių, bet vis dėlto susilaukiant publikos pritarimo. Aš linkiu jums siekiant savo ambicingų tikslų Čekijos Respublikoje. Čekija mums irgi yra labai svarbi šalis. Tai yra šalis e, siekianti europietiškų vertybių. Ar Čekijos alus yra pats geriausias, nežinau, apie tai galima surinkti išsames diskusijas Europos parlamente. Gerbiamas prezidentė, labai ačiū Jums.